Šis e, prašymas bus perduotas Teisės reikalų komitetui. Ketvirtas pranešimas. Iš liberalų frakcijos ir žaliųjų frakcijos e, bei neprisijungusių narių sekretariato gavau prašymą paskirti e, dėl paskirimų į parlamento komitetus. Šių paskirimų sąrašas bus paskelbtas šios sesijos protokole, jeigu niekas neprieštaraus iki protokolo patvirtinimo šios nominacijos bus patvirtintos.